This was a voting time after. Yeah. So, hello everybody. It's a pleasure. Sveiki. Tikrai malonu pasveikinti jūs visus čia viso pasaulio ekranuose, nes posėdis transliuojamas internetu. Malonu pasveikinti susirinkusius į viešuosius klausimus skirtus e, So to... Taigi, mūsų renginys skirtas e, valstybiniams turto fondams, nes jie buvo suvaidino labai svarbu vaidmenį pastarosius kelis metus, kadangi jų vaidmuo ir jų valdymas labai išaugo. Bendras tų fondo turtas sudaro iki 8 trilijonų JAV dolerių. Uh, E, priklausomai nuo to, kokie apibriežti taikome šiems fondams. Valstybiniai turto fondai vaidina svarbu vaidmenį makroekonominėme valdyme, taip pat užtikrinant finansinį stabilumą. Jų veikla susijusi su valstybė, su viešaisiais finansais, e, pinigų politika ir išorės aspektais, pavyzdžiui, valiutų kursų sviravimais. Todėl, kalbant apie valstybinius turto, valstybinių lėšų fondus, viešoje politikoje būtina atsižvelgti į poveikį bendrai ekonomikai. Visų pirma, valdymo struktūra turi apimti griežtą vaidmenų ir atsakomybės atskirti įvairių valdymo institucijų, taip pat jų saveikumą, tinkamą e, atsvarų ir balansų sistemą šiame klausime skirtame e, valstybinių turto fondų strateginėms investicijoms ir kalbėsime apie jų investicinę strategiją, kad geriau suvoktume jų e, poveikį kapitalo rinkoms ir finansinėms priemonėms. Ar tie fondai gali turėti destabilizuojantį poveikį, ar gali būti nestabilumo šaltiniu, ar jie gali ištrinti ribas tarp e, e, valstybės kaip reguliuotojos ir valstybės kaip rinkos dalyvės. Ir galiausiai kalbėsime apie tai, kaip strateginiai investiciniai fondai galėtų prisidėti prie ilgalaikių investicijų Europoje. Ypač akcentuojant Europos strateginių investicijų fondo vaidmenį. Prieš suteikdamas žodį mūsų kalbėtojams, norėčiau juos trumpai pristatyti. Man tikrai džiugu pasverkinti poną Torė von Rak, buvusi valstybės sekretorių, Norvegijos e, buvusi ministra. Norvegija prižiūri Norvegijos pensijų fondą Tai yra didžiausias valstybinio turto fondas pasaulyje, kurio e, vertė sudaro 900 milijardų JAV dolerių, bet 2017 pradžioje tokia jo vertė buvo. Taip pat Taip pat norėčiau pasisveikinti su ponu Gvido Bikisavo. E, Europos investicijų banko institucinių strategijų departamento vadovu. E, šis departamentas e, yra atsakingas už, tarp, už Europos investicijų banko santykius su strateginiais investuotojais. Ir nepaprastai malonu vėl pasveikinti e, kitų mūsų klausimų dalyvių, profesorės Stefanie Griffith Jones, gerai žinoma E, tarptautinių finansų ir makroekonominių klausimų ekspertė. Šiuo metu ji vadovauja e, finansinių rinkų iniciatyvai e, Kolumbijos universitete. Yra paskelbusi nemažai straipsnių mūsų šiandienos svarstoma tema. Taigi labai malonu Jūs čia pasveikinti. Mūsų taisyklės yra griežtos, kadangi laiko nedaug ir norėčiau visų pirma žodį suteikti <laughs> įžanginiams pasisakymams jums kiekvienam e, žodį, o paskui išklausysime e, parlamento narius. E, suteiksiu jums žodį tą pačią tvarką, kokią jūs pristačiau. Ir pirmiausia, žodis ponui Tuorė Vamrak. Thank you, Mr. Chairman, for inviting me to, to speak on this panel. Sovereign wealth funds. Pone pirmininkė, E, valstybiniai turto fondai yra e, investicinės priemonės, e, kaip numatyta valstybinio turto fondo instituto apibrieštyje ir bendras yra apie 80 tokių fondų ir jų vertė iš viso 7400 milijardų jav dolerių. Daugiau nei pusė tų fondų kapitalo E, ateina iš e, naftos ir dujų gavybos bei eksporto. Galima būtų teikti, kad tai svarbus tarptautinis investuotojas. Daug tokių fondų, didžiausi fondai yra Norvegijoje, Kinijoje, Budabėje, Saudo Arabijoje, Kuveite, Singapūrė ir Katare. Šalise, kurios E, yra nevienodo savo mm, istoriniu ir politiniu kontekstu, taip pat yra nevienodi instituciniai sprendimai bei tradicijos skaidrumo klausimų. Būtent todėl bandymai bendrai aptarti šią temą gali būti sudėtingi, nes e, bandant e, apibūdinti šios investuotojų grupės skiriamuosius brožus. Todėl aš savo pasisakymę kalbėsiu apie Norvegijai būdingą situaciją ir pristatysiu vyriausybės pensijų fondą. Norvegija aktyviai dalyvavo rengiant Santiago principus 2008-aisiais. Šie principai apima 24 bendrai e, taikomus principus taikomus valstybės, valstybinių turto fondui, kurie aptarė skaidrumą, gerą valdyseną, atskaitingumą ir e, protingą investicinės praktikas. Nors e, Norvegija nėra tarptautinio e, valstybinių turtų fondo forumo nare, mes palaikome Santiago principus. Europoje vykstančiose diskusijose šią temą daugiausia kalbama apie skaidrumą nežinomumo aspektą, kalbant apie investicinę tų fondų veiklą, ar, tai, ar tie fondai, pavyzdžiui, siekia politinių arba strateginių tikslų ar finansinių. Todėl norėčiau pirmą pristatyti, e, e, kodėl Norvegija valdo tokį didelį valstybinio turto fondą. Pradžioje tas fondas vadinosi Norvegijos e, naftos fondu, tai yra mūsų finansų šaltinis, E, tai buvo priemonė atskirti e, nestabil, kintančias pajamas iš e, naftos nuo einamųjų išlaidų. Tam tikra suma kasmet iš to fondo pervedama į vyriausybės biudžetą, kad galėtume finansuoti defi, deficitą. Todėl galima būtų teikti, kad e, fiskalinės ir piniginės e, politikos sumetimais buvo e, įsteigtas šis naftos fondas. O, ir mūsų siekis, Norvegija nesiekė tapti svarbę tarptautinė investuotoja. Dabar perėsiu prie mūsų valstybinio turto fondo investicinės strategijos norint užsitikrinti didelę gražą il, ilgos sukmės laikotarpiu, reikia prisimti tam tikrą riziką. Kad būtų galima prisimti riziką, reikia įvertinti investicijos e, konkrečios investicijos rizikos profilį. Taip pat reikia laikytis pasirinkto kurso, uh, nes darbas rinkose yra e, susijęs su iššūkiais. E, šio fondo savininkai yra Norvegijos piliečiai ir fondo valdymui vadovauja ir parlamentas. Yra atskir, griežtai atskirta atsakomybė ir vaidmenys. E, Norvegijos finansų ministeriai tenka oficiali atsakomybė už fondo valdymą, o e, visus praktinius, e, visus praktinio valdymo klausimus sprendžia Norges Bank. E, ir valdytojas Norges Bank priima investicinius sprendimus savarankiškai, be ministerijos. E, investicijos į šalis ir atskiras įmonės yra atsietos nuo politinės valdžios institucijų. Investicijos strate strategijos tikslas užtikrinti kiek įmanoma didesnę finansinę gražą tam tikrų laikotarpių, e, prisimant protingai pagristą riziką. Atsakingo e, investavimo gairės galiojančios fondui e, numato, kad e, politikai neturi galimybės daryti įtakos Taip pat būtina išlaikyti parlamento ir visuomenės. E, mm, fondas privalo užsitikrinti parlamento ir visuomenės palaikymą ir e, savo veiklai. Ir norėčiau, kalbėdamas apie tai, pabrėžti, kad fondas nėra aplinkos, aplinkosaugos politikos ar užsienio politikos priemonė. Fondo investicijos yra. E, apima investicijas į kapitalą, e, taip pat įvairias virs instrumentus bei nekilnojamą turtą. E, jis apima plačią geografiją, skirtingas šalis, sektorius ir atskiras įmonės. Tai yra finansinis, fondas yra finansinis investuotojas ir turi. E, mm, nuosavybės 9 tūkstančiuose įmonių bei e, yra iš, iš, iš, ir turi obligacijų kur, iš 1200 emitentų. Taip pat e, fondo investicinėje strategijoje numatyta, kad e, jis turi laikytis tam tikrų apribojimų, tai yra 62,5 procentų e, listinguojamų akcijų e, ribinio indekso, o likę 37,5 procentai investicijų e, yra obligacijomis. Norges bankas taip pat e, turi laikytis investicijoms į nekilnojamą turtą numatyti ribų, tai, tai, negali sudaryti, tai negali sudaryti daugiau nei 7 procentus fondo kapitalo. Fondas E, finansuoja listinguojamas privačias įmonės Europoje ir tai prisideda prie privataus sektoriaus plėtotės ir darbo vietų kūrimo regione. Fondas taip pat e, e, investuoja Europos rinkose, perka, investuoja taip pat, pavyzdžiui, Europos investicijų banko obligacijas. Ir todėl jo veikloje fondas privalo užtikrinti reikalingą skaidrumą. O tai savo ruoštų užtikrina, kad e, e, trumpuoju laikotarpiu prisimama rizika, reiškia, kad jis elgesi kaip ilgalaikis investuotojas. Mes manome, kad e, būtina laikytis skaidrumo reikalavimų, kurie numatyti Santiago principuose. Investicinis mandatas, kurį fondui suteikia finansų ministerija, numato, kad uh, jis privalo siekti didžiausiai manomo skaidrumo, e, gyvendindamas jam patikėtas užduotis. Pavyzdžiui, e, visi turimi nekilnojamo turto e, holdingai yra kasmet viešai skelbiami. Skaidrumas užtikrina paramą fondui, taip pat leidžia suprasti, kaip jis valdomas. Taip pat siekiant didesnio skaidrumo ir, ir šalise, kuriuose fondas investuoja, visi svarbiausi dokumentai ir investicinės strategijos bei ataskaitos anglų kalbas skelbiamos viešai e, Norvegijos e, Centrinio banko ir Finansinės ministerijos svetainėse. <laughs> Ačiū. Toliau suteiksiu žodį kitam kalbėtojui. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Man didelė garbė būti pakviestam kalbėti apie valstybės turto fondus. Ši investuotojų kategorija valdo turto už 7 trilijonus JAV dolerių, taigi vaidmo yra tikrai labai svarbus. Ir aš e, savo kalboje norėčiau aptarti keturis pagrindinius elementus, kurie mūsų, e, kaip rodo mūsų patirtis, yra svarbus e, tam, kad galima būtų suprasti visą sudėtingumą Šios temos kalbėsiu apie investicijų dydį ir poveikį rinkai, taip pat kompetenciją ir išsamų tikrinimą, valdymą ir interesų konfliktą ir galiausiai valstybės turto fondus kaip ilgalaikių investicijų partnerius. Taigi, pirmiausia, investicijų dydis. E, valstybės turto fondai e, yra labiau linkę į riziką nei vidutiniai investuotojai ir jų investicijų strategijoms e, būdingas lėtas investicijų procesas ir tai sumažina uh, Mm, pirkimo ir pardavimo proceso mm, kintamumą. Taigi ši savybė gali būti vertinama kaip viena didžiausių e, privalumų šių fondų, kadangi jų veikla mm, nesiremia trumpalaikiais e, kainų skirtumais. E, Apskritai pobūdis valstybės turto fondų e, yra toks, kad e, atsima investicijas jie tik e, konkrečiomis aplinkybėmis, kurios paprastai nesusijusios su jų priekybos strategija. Ir todėl šios investicijos yra dažniausiai nelikvidus turtas, pavyzdžiui, nekilnojamas turtas ir infrastruktūra. Ir galiausiai valstybės turto fondai gali būti skirstami į biržos ir ne biržos fondus. Ir pirmasis E, tipas yra dažnesnis. Antras elementas yra kompetencija ir išsamaus patikrinimo gebėjimas. Um. Sorry. So, if uh, sovereign wealth funds Taigi, e, valstybės turto fondai yra ilgalaikis investuotojas rinkos požiūriu ir būtina e, patvirtinti tinkamą investicijų strategiją įvertinant sisteminę riziką. E, mūsų patirtis e, dirbant su šiais fondais rodo ir ypač dirbant su artimųjų rytų fondais, kad išsamus tikrinimas nėra labai sudėtingas procesas. Kai kurie e, valstybės turto fondai priima investicijų sprendimus remdamėsi biurokratiniu procesu, o ne išsame um, turto ir investicijų analizė. Ir kai kuriais atvejais e, fondai paskiria trečią šalį parinkti um, investicijas, remintis tam tikrais uh, iš anksto sutartais principais. Taigi tas išsamaus tikrinimo procesas iš dalies deleguojamas. Toliau valdysena ir interesų konfliktas. Vienas rytis, kur reikia daugiau pažangos, tai yra valdymas ir skaidrumas. 2008-aisiais 30 e, fondų mm, valdė apie 80 procentų viso turto ir mm, šie 30 fondų pasirašė Santiago principus, principus um, dėl skaidrumo ir atsakomybės. Ir e, vėliau buvo sukurta darbo grupė, kuri tapo formų, kur keičiamasi nuomonėmis dėl bendrų principų. E, ir E, kur e, kalbam apie Santiago principų taikymą. Vis dėlto, nepaisant principų laikymusi, mūsų patirtis rodo, kad vis dar yra didelis skirtumas tarp įvairių fondų ir jų veikimo. Ir tai, kaip yra pritaikoma geriausiai praktika ir užtikrinamas skaidrumas. Kai kuriais atvejais vis dar yra. Mm, neaiškus atskirimas tarp investicijų sprendimų e, ir valstybės interesų. Taip pat politikos tikslai ne visada yra aiškiai dokumentuojami ir ne visada yra aiški investicijų atsijėmimo politika. Kai yra deleguojamas turto paskirstimas, dažnai remiamasi ne vien finansiniais sumetimais, bet ir tam tikrai politikos tikslais. Trūksta skaidrumo dėl šių politinių tikslų. Mm, ir tai iš tikrųjų daro poveikį fondų veikimui. Ir tai reiškia, kad kai kurie standartai nėra, netitinka aukščiausio lygio. E, bet svarbu atsižvelgti į valstybės turto fondų specifinį pobūdį. E, taigi, kai kurių e, valstybės turto fondų negriežtas valdymas neužtikrina visiškos nepriklausomybės nuo vyriausybių ir todėl kyla rimtų klausimų dėl to, kaip šių fondų ištekliai gali būti naudojami ir kad jie gali būti mm, naudojami pagal paskirtį tiesiogiai nesusijusi su investicinių fondų mm, pobūdžiu. Toliau ilgalaikis investicijos. Kaip sakiau, e, valstybės turto fondai yra mišrios e, paskirties. Ir jie mm, apima dvi svarbės savybės. Pirmiausia, ilgalaikę misiją ir taip pat e, tuo pat metu nelabai stiprią, nelabai griežtą valdyseną e, ir taip pat jiems būdingas ribotas įsumų stiprinimo gebėjimai ir ribota kompetencija. Ir pastaroji savybė kyla, e, kelia klausimų dėl strateginių investicijų. Praktiškai šie fondai e, suinteresuoti investuoti į ilgalaikį turtą, e, kurį generuoja daugia šalį vystimosi bankai. Ir kai kuriais atvejais jie sudaro sutartis, pagal kurias e, fondas e, įsipareigoja pasirašyti dalį turto, kurį generuoja daugia šalis bankas ir laikytis tam tikrų sutartų sąlygų. O daugia šalis bankas laikomas skolintojų ir laiko atsakomybę dėl E, visų e, kredito sandorių susijusių su investuotų turtu. Na ir daugiašaliai bankai e, numato iš anksto ar susidera iš anksto dėl visų sąlygų. Ir dėl to kyla du susiję klausimai. Pirmiausia, reputacijos ir atsakomybės rizika kredito mm, atveju, neaišku, ar daugiašalis bankas toliau e, dėrėsis dėl tokių e, sąlygų, kurios gali būti finansiškai neoptimalios ir neaišku, ar fondo reikalaujamos sąlygos galėtų sumažinti jų nepriklausomybę, atliekant nepriklausomumą, atliekant e, išsamų patikrinimą ir atrankos e, procesą. O pats e, atrankos procesas paprastai apima specifinį sprendimą priimamą fondo dėl visų investicijų. Antrasis elementas, į kurį būtina atsižvelgti, tai yra gebėjimai dėrėtis dėl palankių sąlygų. Paprastai daugia šaliai bankai, bankai vykdo dėrybas su vyriausybėmis e, ir atsakingomis institucijomis e, e, kredito įvykių atveju. Ir tai reiškia, kad tie bankai turi tokią lengvatinę ar palankesnę poziciją, nes jie turi ribotą balansą, bet iš jų taip pat tikimasi, kad jie parems skolininkų sudėtingose situacijose, klaudžiai bendradarbiaujami su vyriausybė. Ir partnerystės ar delegavimo sutarties atveju sutartys, kuri būtų naudinga valstybės turto e, fondui, bendras turto kiekis e, kuriam gali būti taikomos atitinkamos sąlygos, e, gali e, būti didesnės. Pabaigai, atsižvelgiant į visus e, šios klausimus, reikia iš tikrųjų galbūt pagalvoti papildomai apie um, investicijų partnerystę, kuri apima valstybės turto fondus. Būtina užtikrinti, kad valstybės turto fondai uh, pasiekti savo mm, strateginių investicijų tikslų ir būtina užtikrinti jų nepriklausomumą. Tas nepriklausomumas padėtų sumažinti ir reputacijos riziką. Mm, tai taip pat mm, pasakytina apie tos atvejus, kai valstybės turto fondai būtų perduoti EFSI. Taip pat e, būtina vykdyti nuolatinį dialogą su valstybės turto fondais ir siekti geresnio valdymo ir skaidrumo. Būtina e, siekti, kad valstybės turto fondai prisidėtų prie tokių iniciatyvų kaip e, investicijų planas Europai. Uh, not... Labai ačiū. Na ir galiausiai norėčiau suteikti žodį Stephanie Griffith Jones. Prašom. Labai ačiū. Tikrai labai džiaugiuosi e, čia atvykusi. Dėkoju už kvietimą. Aš noriu paminėti tris aspektus. Visų pirma, valstybinio turto fondo turto evoliucija. Toliau priežastis, dėl kurių yra kuriami tokie fondai prasme ir galiausiai pakalbėsiu apie investicijų e, strategiją susijusią su šiais fondais ir EFSE. Na, visų pirma, noriu pasakyti, kad anksčiau valstybiniai turto fondai augdavo labai sparčiai, ypač to laikotarpiu, kai būdavo brangios žaliavos Štai pavyzdžiui, 2007 metais e, jie pasiekė maždaug 3 trilijonų dolerių vertę, na, o po dešimties metų ta vertė sudarė jau 7,5 trilijonų dolerių. Noriu paminėti vieną itin įdomų dalyką, kurį matote ir lentelėje. 2010 2004 metais ir šiek tiek vėliau žaliavų kainos labai staigiai krito. Na, bet valstybinio turto fondo lėšos kaip ir nesumažėjo. Tai yra tikrai įdomu. Nuo 2013 iki 2017 metų Labai nežymiai sviravo bendras valstybinių turto fondų turtas, tą matote grafike lentelėje. Kas atsitinka, kai e, pradeda labai sviruoti e, kainos rinkose. Na, poveikis, tokius sviravimų poveikis valstybiniam turto fondui yra perdėtas. Palinkime šios fondus su e, pensijų fondais. Visame pasaulyje pensijų fondai e, sudaro 35 trilijonus dolerių, tai reiškia praktiškai penkis kartus daugiau negu kad valstybiniai turto fondai. Na štai, o dabar pirmoje lentelėje matote duomenis nuo 17 e, metų kovo atsiprašau, nuo 2015 metų gruodžio iki 2017 kovo. Čia e, e, praktiškai nepasikeitė pajamos gaunamos iš naftos ir dujų, nors e, pačios naftos ir pačių dujų kaina krito. Visų pirma, šalis išnaudoja savo rezervus užsienio valiuta ir užsienio šalių obligacijas. Na, o valstybinio turto fondo turtą nori kiek įmanoma labiau išsaugoti. Pirmas kalbėtojas, kuris komentavo padėtį Norvegijoje, sakė, kad valstybinės, valstybiniai turto fondai galbūt taip kaip anksčiau neberems e, kainų bet padės toms kainoms susibalansuoti. Kai tik prasidėjo krizė 2008-2009-2010 metais, valstybiniai turto fondai gana netikėtai prisidėjo prie tarptautinio finansinio stabilumo. Šie fondai padėjo rekapitalizuoti kai kurios stambius tarptautinius bankus, kurie buvo patyrę nemažai nuostolių. Ir šie valstybiniai turto fondai krizės metu bankams padėjo išgyventi, nes jie pradėjo supirkinėti bankų turtą. Tuo tarpu naftos eksportas, ypač iš besivystančių šalių, labai ženkliai susitraukė. Ir taip pat sumažėjo centrinių bankų rezervai užsienio valiuta tačiau nesumažėjo valstybinių turto fondų rezervai. Jie nustoja aukti, tačiau nesmuko. Ir dėl to naftos eksportuotojai um, bandė gelbėti situaciją, um, pardavinėdami anksčiau sukauptą turtą, bet nelietė valstybinio turto fondo. Nors uh, ir įplaukos į valstybinius turto fondus vis tiek sumažėjo. Dabar noriu pakalbėti apie tai, iš kokių e, šaltinių yra kaupiamas valstybinio turto fondo turtas. Ir čia noriu pakomentuoti antrą lentelę. Tai yra nedidukė lentelė. Visų pirma, pažvelkime į einamąją sąskaitą. valstybinis turto fondas gyvuoja ir dėl einamosios sąskaitos pertekliaus. Jeigu yra einamosios e, e, sąskaitos e, perteklius, tai yra dažnai dėl pajamų gautų iš gamtinių išteklių, pavyzdžiui, naftos. Taigi, nelikvidus e, turtas, gamtiniais ištekliais yra verčiamas likvidžių turtų užsienio valiuta. Viena kita šalis nusprendžia tuos gamtinius išteklius ir palikti po žemę, ypač jeigu jie labai e, ne, nežymiai naudojami. Tai reiškia, kad e, kaupiamas kapitalas dėl to, uh, E, galima užtikrinti ilgalaikį augimą, diversifikuoti nacionalinę ekonomiką. Na ir tai taip pat turi poveikio ir pensijų fondams. Bet dėl politinių sprendimų, politinio spaudimo e, šiomis dienomis gali būti pernelik išeikvojami gamtiniai ištekliai arba per daug investuojama į tokias infrastruktūras, kurios net neša didelės socialinės naudos. Ir tai gali būti daroma tiek tarptautiniu, tiek ir nacionaliniu lygmeniu. kai kada siekiama išnaudoti e, nacionalinius gamtinius išteklius tam, kad dabar būtų paskatinta ekonomika. Bet tokios šalis kaip Norvegija gali savo leisti prabangą e, neskubėti e, šios šalies piliečiai ir taip yra gana turtingi, bet besivystančios šalis e, turi e, naudoti tuos gamtinius išteklius tam, kad dabar pradėtų aukti ekonomika. Kitas motyvas tai yra atsparumo perteklius. Čia kalbu apie tokią ekonomiką, kuri pagrista ne gamtiniais ištekliais. Čia pateiksiu e, Kinijos pavyzdį. Taip pat galvojau ir apie Vokietiją, e, Niderlandus, e, kurios turi e, užsienio valiutos perviršį. Tai yra dar vienas motyvas. Na, kitas motyvas galėtų būti cikliškumas. Reikėtų daryti skirtumą tarp ciklinio importo sviravimo ir E, išorinių kainų sviravimų, pavyzdžiui, Latino Amerikoje. Tai gali duoti naudos, bet taip pat tai gali padaryti neigiamą poveikį stabilumui. Nes, pavyzdžiui, šalims gali būti neaišku, ar išaugusios žaliavų kainos yra laikinos ar nuolatinės. Na ir galiausiai noriu paminėti savidraudą. kuomet yra daugiau investuojama į kapitalą. Vis dėlto kapitalo srautai yra cikliniai. Dabar e, tai pastebima ne tik besivystančiose, bet ir išsivyščiusiose šalise, tokiuose kaip Ispanija, Portugalija ar Graikija. Ir čia atsiranda e, atvirkštinių kapitalo srautų problema. Taigi yra įvairūs motyvai, dėl ko kuriami valstybiniai turto fondai. Nuo to priklauso fondo pobūdis ir jo investicijų sudėtis. Kiekvienas e, fondas, kuris yra pagrįstas grinosiomis kapitalo įplaukomis, nėra tikras valstybinis turto fondas. Uh, Daug kas priklauso taip pat ir nuo turto paskirstimo strategijų. E, jos priklauso nuo perviršiaus priežasčių. Tai yra žymiai netgi svarbiau negu kad likvidumas, ypač jeigu kalbam apie ilgalaikį nuolatinį turtą. Ir dėl to tokie fondai gali būti žymiai labiau e, ilgalaikiai Kaip reikėtų pasirinkti tokio turto fondo e, portfelį, investicijų portfelį? Viskas priklauso nuo turto pobūdžio, nuo fondo pobūdžio. Taip pat jau buvo sakyta, kad būtina užtikrinti ir skaidrumą bei ir kitus e, kriterijus, pavyzdžiui, tinkamas turto naudojimas. Dar vienas svarbus dalykas tai yra e, tvari plėtra. Tai yra, yra labai siektinas kriterijus. Na ir galiausiai, e, kaip e, valstybinis turto fondas gali būti siejamas su EFSI arba Junkerio planu. Valstybinė turto fondai yra praktiškai idealus e, investuojant infrastruktūras, e, kalbant apie ilgalaikės investicijas. Tai yra tikrai vertingos investicijos, nes tai padeda diversifikuoti portfelį, e, įtraukiant ne vien tik tais obligacijas ir akcijas. Tai taip pat atitinka ir e, tokius principus kaip turto paskirstimą tarp kartų. Idealu e, daryti ilgalaikės investicijas ir į pensijų fondus. Ir dabar yra vis dažniau naudojamos mažiau e, likvidžios turto rūšis taip padeda pritraukti ilgalaikius investuotojus. Jau dabar yra e, investuotojų, kurie pirko e, europinės obligacijas. Ir kalbant apie Junkerio planą, yra visiškai įsivaizduojama, kad valstybiniai turto fondai galėtų suteikti ir daugiau lėšų. Baigdama noriu paminėti keletą e, įdomių dalykų. Visų pirma, ar reikia specialaus mechanizmo tam, kad pritrauktumėm valstybinius turto fondus ir jų turtą į ES. Kinijos investuotojai jau dabar e, vaidina nemažą vaidmenį gyvendinant Junkerio planą. galbūt e, ir AIIB prisidėtų prie tam tikrų investicijų. Antra, nacionaliniams plėtroms, plėtros bankams taip pat teks svarbus vaidmuo gyventinant Junkerio planą. Čia manau, kad reikėtų pasinaudoti KFW ir kitų uh, sėkmingų plėtros bankų patirtimi taip pat įtraukiant ir valstybinius turto fondus. Na ir galiausiai e, Norvegijos valstybinis turto fondas galėtų būti e, irgi pavyzdys Europos institucijoms. Noriu paminėti ir dar vieną dalyką. Tokios ES šalis kaip Vokietija ir Niderlandai turi labai E, didelę, didelį įnamosios sąskaitos perviršį, pavyzdžiui, 90 procentų. Tai taip pat gali padėti pritraukti investicijas Europos Sąjungą arba į, nuosavą, į savas šalis arba į kitas Europos Sąjungos šalis, ypač įgyvendinant Junkerio planą. Galbūt Vokietijos ar Niderlandų uh, pensijos, pensijų fondai galėtų būti padrasinti daugiau investuoti į kitas ES šalis. Galbūt jiems tiesiog reikia daugiau paskatų. Tuo ir baigsiu. Dar beje trumpai paminėsiu štai ką. Europos investicijų bankas turėtų suteikti tam tikrų garantijų privačiam sektoriui, bet taip pat svarbu, kad privatus sektorius gautų ir tam tikras garantijas įvairių nepalankių atvejų, e, situacijų atveju. Taigi dabar, kaip įprasta, e, Komiteto nariai turi galimybę užduoti klausimus, nelgesius nei dviejų minučių. Jūs turėtumėte nurodyti, kam skiriate klausimą ir paskui išklausysime atsakymų. Visų pirma, PP frakcijos vardu, ponas Burhard Bals. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ir už tai, kad E, kreipiuosi į kalbėtojus ir noriu padėkoti jiems už tai, kad atvyko šiandien e, atsakyti į mūsų klausimus. Pasaulyje yra įvairiausių valstybinio turto fondų. E, turime Norvegijos atstovą. Tačiau kiekvieno valstybinio turto fondo veiklos sąlygos yra specifinės, konkrečios. Ir manau, kad uh, pasiekmi šioje srityje yra tai, iš ko galime pasimokyti. Visų pirma, turiu klausimą Norvegijos e, valstybės sekretoriui. Ar galėt, gal, gal galėtumėte apibendrinti e, savo patirtį ir papasakoti, kokios sąlygos yra palankiausios ir leidžia uh, užtikrinti sėkmingą tvarę valstybės turto fondų veiklą, turiuomenį jų įsteigimą ir jų veikimą. Ir galbūt ES mastu reikėtų pamastyti apie geresnės pamatinės sąlygas tų suverenaus turto fondų veikimui. Taip pat turiu klausimą visiems. Kas nutiktų, jei iškiltų įtampos tarp politinių tikslų, kurių siekimui sukūriami e, valstybinio turto fondai bei e, kredito kreditavimui, kreditui keliamų reikalavimų, nes turto klasės yra nevienodos. Taigi, kaip jūs suderinate tos politinius tikslus su uh, siekiu užtikrinti pelną? Ačiū. Pabandysiu atsakyti jūsų klausimą, ponė Balcai. Žinoma, mes turime sukaupę patirties valdydami savo fondą ir svarbiausios, e, svarbiausi kriterijai, kurių reikia nepamiršti, norint sukurti sėkmingą fondą, e, iškelti aišku tikslą fondui Mūsų atveju tai grinai finansiniai tikslai. Būtų sunku e, vieną fondą panaudoti kelių skirtingų tikslų siekimui. Antra, skaidrumas. Fondo veikloje labai svarbus skaidrumas. Tai svarbu atvirai visuomeniai Europos valstybėms. Svarbu teikti ataskaitas apie visą fondo veiklą. Ir taip pat reikia labai griežtai atskirti pasidalymą vaidmenimis e, tarp ministerijos, kurią aš atstovauju, ir bendrų gairių skirtų fondo valdytojui. Ir taip pat reikia būtina numatyti atskiras fondo veiklos taisyklės. Ačiū. Uh, Ačiū, o dabar klausimas e, apie suderinimą tarp e, politinių tikslų ir pelno. Aš manau, kad e, svarbiausias klausimas yra susijęs su investicijų atsijėmimo klausimus. Jeigu investuojama į konkretų turtą ir jeigu to turto, jeigu tas turtas yra ilgalaikis, tai valstybės turto fondas tik tada gali e, tikėtis atsimti investicijas. Ir e, tai paaiškina būtent, e, kodėl daugelis valstybės turto fondų investuoja į fiksuotas obligacijas, pavyzdžiui, ir kitas priemonės, kurios leidžia atsimti investicijas. Prašom. E, kaip ir visi geri klausimai, iš jų taip pat sunku atsakyti. Kai kalbam apie politinius e, tikslus, e, tai galima suprasti dviejopai. Ar konkrečios politinės partijos, ar valstybės interesus, bet galima kalbėti ir apie tokius teigiamus um, tikslus, pavyzdžiui, socialinės investicijas, tvarų vystimasi. Um, tai, kas leidžia kalbėti ir apie teigiamą poveikį mm, naudotojams mm, ar fondų vartotojams. Ir iš tikrųjų yra tam tikras persidengimas tarp politinių tikslų ir komercinių tikslų, bet kai tie tikslai nepersidengia, galbūt mm, galima būtų panaudoti tam tikras viešasias lėšas, jeigu, pavyzdžiui, E, ekologi... ekologiškų projektų investicijos e, nėra labai patrauklios, tai e, investicijas į tokius projektus būtų galima papildyti, užtikrinant skaidrumą. Tai aš manau, kad įmanoma suderinti abiejų tipų tikslus. Ir aš visiškai sutinku kad e, valstybės turto fondai turi būti tinkamai valdomi, bet e, aš manau, kad e, mes turėtume taip pat griežtai elgtis ir su privačiais investuotojais, nes mes reikalaujame, valstybės tunto, kad valstybės turto fondai mm, būtų skaidrus ir tai teisėtas reikalavimas, bet mes turime to paties reikalauti ir iš rizikos fondų. Paprašysiu kalbėti visų trumpai, nes vėliau dar vyks e, balsavimas. Dabar e, ponia Pervenš Perės. Ačiū. Noriu padėkoti už e, prezentacijas ir norėčiau paklausti Ar nereiktų mums europietiško integruoto požiūrio į šį klausimą, nagrinėjant valstybinio turto fondo evoliuciją? Kai prasidėjo krizė ir Baroso pa, pa, pristatė pamastymų šią temą, jis pareiškė, kad e, mažai nuveikta šiuo klausimu Europoje. Todėl mane domintų štai, kas iki šiol daug kalbėjome apie e, valstybinio turto fondus ir jų investicinius gebėjimus. Tačiau viena iš temų, kuri sukelia labai didelės diskusijas, tai jei valstybinio turto fondas turi strategiją ir jei ši strategija, kabutėse, kelia grėsmę suverenitetui, ir, ir kaip užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į konkrečios valstybės interesus, e, na, nežiūrint į jos valią. Aš nekalbu apie didelius privatizacijos e, projektus arba in, in, investicijas į in infrastruktūros projektus. Amerikos e, teisės aktuose numatytas patikros mechanizmas. Ir tokiais atvejais galbūt ir Europai reiktų pasirūpinti tokiu mechanizmu. Ir kalbant apie fondų valdymą, galbūt reikėtų reikalauti, kad fondai investuojantis Europoje e, elgtųsi pagal vieną ar kitą modelį Ar galbūt egzistuojantis teisės aktai jūsų nuomonė yra pakankami, jų užtenka? Aš neskiriu savo klausimo nei vienam konkrečiai iškalbėtui, bet, na, galbūt jį galėtų atsakyti tas, kas pagidaus jį atsakyti. Ir kas norėtų atsakyti? Voluntarily, before I, I declare someone. Okay. Mr. Vamra. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh... Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, jūsų klausimas e, ne visai taikytinas Norvegijos valstybės turto fondams, kadangi mes paprastai investuojame į nedidelės e, visų įmonių dalis. Ir turime tokias vidinės gairės, pagal kurias investicijos į nuosavą turtą negali sudaryti daugiau nei 10 procentų kompanijos verties. Tai E, kitaip sakant, mes niekada negalime atsidurti perėmimo situacijoje. Bet aišku, aš suprantu, kad tai gali būti problema. Ir tas apribojimas taikomas e, nuosavam turtui. Bet kalbant apie e, investicijas į nekilnojamą turtą, tai mums leidžiama didesnė dalis. Uh, Ir jeigu kalbama apie investicijas į nebiržinę infrastruktūrą, tai mm, taip pat mm, nusavybės dalis gali būti didesnė nei 10 procentų. Ir tada aš manau, kad mm, galėtų atsirasti problemų. Yeah. Please, uh, think... Labai trumpai. Man atrodo, tikrai buvo patiktas puikus klausimas. Būtų galima nustatyti ir tam tikras sąlygas jeigu įmonės būtų privatizuojamos. Pavyzdžiui, kad tokios įmonės būtų parduodamos už realią kainą. Ir dar vienas, ko gero, svarbesnis dalykas. E, egzistuojančių įmonių pirkimas galėtų būti siejamas su naujomis investicijomis. Ir tai yra svarbus elementas. Tuomet būtų ne tik ieškoma pirkti pačio pigiausio turto, bet iš tikrųjų būtų skatinamas ir produktivumas. Tai būtų galima daryti per teisėkuros kelią ar teikiant paskatas, bet mano idėja yra štai kokia, reikėtų skatinti naujas svarbės investicijas. Guido. Ačiū ir aš labai trumpai. Na, iš tikrųjų, labai svarbus klausimas jis susijęs ir su skaidrumo klausimu. Paprastai reikia daryti skirtumą tarp to turto, kurio prekiaujama ir to turto, kurio neprekiaujama. Kalbant apie turtą, kuriuo prekiaujama, per teisės aktus būtų galima nustatyti e, tam tikrą turto dalį įvairiose instrumentuose. Arba, pavyzdžiui, būtų galima apriboti, jog vykstant sandoriams būtų parduodamas nedidesnis turtas, kaip tarkim viena akcija. Bet čia dar kyla vienas svarbus klausimas. Kaip užtikrinti skaidrumą? Kaip užtikrinti, kad fondo instrumentai būtų skaidrus ir saugus bei padėtų užtikrinti fondo nepriklausomumą? Labai ačiū. Gal Ekar vardu norėtų pasisakyti ponas e, Liukį. Taip, pirmininkė, ačiū. Aš pasisakysiu vokiškai. Nebuvau kalbėtojų sąraše, bet norėčiau pasisakyti. Toks valstybinis turto fondas naudoja valstybinės lėšas. Uh, jas investuoja į turtą, kuris naudojamas įvairiais tikslais. Kokia čia galėtų būti alternatyva? Įsivaizduokime, kad valstybė gauna pajamas iš žaliavų ar iš mokesčių. Tas pajamas būtų galima gražinti piliečiams, mažinant mokesčius. Žvelgiant iš šios perspektyvos, valstybinis turto fondas yra tarsi priverstinis turto kūrimo instrumentas bet jau, jo nebūtų, jeigu nebūtų atitinkamos politinės paramos. Vyriausybė ar parlamentas priema sprendimą sukurti tokį fondą ir daug investuoti tam tikrus ilgalaikius projektus. Bet tam, ko gero, yra gaunamas ir visuomenės pritarimas. ar visuomenė e, savarankiškai priema sprendimą. Ar valstybiniai turto fondai gali dalyvauti kapitalo rinkose ir ten tam tikrų sertifikatų formą perimti papildomo turto. Gali būti ir taip, kad uh, dalis visuomenės nori daugiau investicijų, nori, kad būtų daugiau investuojama iš valstybinių lėšų. Gali būti ir taip, kad tokie fondai bus tikrai pelningi, ypač sunkiais laikais. Tik mano klausimas būtų štai koks. Ar valstybiniai turto fondai uh, gali dalyvauti kapitalo rinkose primdami privačias lėšas tam, kad įgyvendintų tam tikrus stambius investicinius projektus. Ačiū. Kas nors dar norėtų atsakyti? Man atrodo, kad jau kai kas yra nuveikta. Pavyzdžiui, Kinijos vyriausybė, kitų šalių vyriausybės yra e, dalį turto e, atidėję į fondą, kurdami Azijos infrastruktūros banką. Ir Europos šalių vyriausybės prie amžiaus šeštame dešimtmetyje labai sėkmingai panaudoja bendrus išteklius ir su, buvo sukurtas kapitalas Europos investicijų banko sukūrimui. Ir po to, žinoma, galima skolintis iš kapitalo rinkų ir yra sverto galimybės, e, pavyzdžiui, EFSI fondo atveju tai yra 15 procentų, skolinantis iš privačių rinkų ir bendrai finansuojant projektus, draugės su privačiais investuotojais. Uh, taip viskas veikia. Manau, kad viskas yra gerai, nes kalbame apie gerai patikrintas institucijas, bet e, galbūt nebūtų gerai, jei suverenų, jei valstybiniai turto fondai patys tiesiogiai skolintųsi, nes tai trukdytų pinigų srautams jų tų fondų didžiausias privalumas yra tai, kad, jų, kad jie gali investuoti ilgam laikotarpiu ir jų turtų, jų fondams nekyla jokios um, trukdžių problemos, jie yra stabilus. Norvegijos atstovas. Dalį mūsų fondo lėšų pervedame į vyriausybei. Taip pat numatyta galimybė panaudoti fondo lėšas trumpos trukmės laikotarpiu. Svarbiausia, kad, tos, kad taip panaudojamos lėšos būtų naudingos kelioms kartoms, ne tik tai, kuri dabar gyvena. Ir būtent todėl gyventojai palaiko šį fondą, nes e, fondas siekia panaudoti lėšas taip, kad tai būtų naudinga kelioms kartoms. O, o, e, o bandome gerovę e, užtikrinti kelioms kartoms. E, ir dabar, dabar fondo turtas kelis kart viršė šalies BVP, taigi jis yra tikrai nemažas. Teoriškai galima būtų mąstyti apie galimybę kapitalą dar, fondo kapitalą dar padidinti, pas, pasitelkus privačių rinkų kapitalą, bet manau, kad taip nutoltume nuo fondo tikslo. Tai yra siekio, kad tas fondas būtų labiau turto valdytojų o ne tik užtikrintų lėšas Norvegijos e, visuomenė kaip ilgalaikis investuotojas. Pirmininkas, ačiū. Toliau o, mano sąraše ponas Mono e NF frakcijos vardu. Noriu pasisveikinti su kalbėtos ir padėkoti jiems už tai, kad atėjo čia. E, turiu klausimą Norvegijos e, valstybės sekretoriui dėl e, E, e, fondo tikslų ir valstybės suvereniteto kaip po tokios sprendimų investuoti vienur ar kitur tokio fondo gali turėti labai svarbias pasiekmes. Pasauliniu mastu Azijos ir Vidurio rytų ir fondai bei Norvegijos fondai yra didžiausi. Ar nesutinkate, kad tas fondas tuo pat metu yra ir e, grėsmės šaltinis? E, nes e, tas fondas gali įtakoti e, naftos gamybą, taip pat iškasnio kurto gamybą ir taip pat gali užtikrinti ir ekonomikos stabilumą. Tačiau tie fondai gali tapti ir grėsmė, jeigu tai tampa e, stambia užsienio investicija. Prancūzijoje taip yra. Kalbant apie e, stambiausią e, e, Prancūzijos biržose listinguojamą įmonę, noriu paklausti, kokius pagrindų priimate sprendimus apie investicijas, ar yra kažkokie prievoliniai aspektai, kokios strategijos laikotės ilgos trukmės laikotarpiu, kaip dalyvaujate įmonių veikloje, ar yra nesutarimų, ar šila nesutarimų, ar yra bandymų daryti e, įtaką į įmonių valdytams ir ar gali fondas tapti aktyviu akcininku. Taip pat ar fondas e, gali investuoti ginklavimas į brandolinę energetiką arba iškastinio kūro šaltinius, ar fondas vengia kai kurio, kurio nors veiklos ryčių laikydamas, pavyzdžiui, jas ne, neetiškomis arba vengia investuoti tais atvejais, kai kokios nors įmonės veikla laikoma ne, neetiška, morališkai netinkama. Uh, yeah, I'll, um, I'll to... Ačiū, pasistengsiu atsakyti trumpai į klausimą apie teisėkuros procesą. Uh, yra labai aiškus atsakomybės pasidalimas tarp e, finansų ministerijos ir fondų vadovybės. Ir yra labai e, aiškios gairės e, fondo vadovai. Pirmiausia, turime finansinį tikslą, maksimaliai, siekti maksimalių, maksimalus finansinio pelno ir vis tie investicijų sprendimai yra priimami centrinio banko. Kalbant apie obligacijų pelną, pavyzdžiui, ir ar kaip priimami sprendimai dėl įmonių, ar jas verta investuoti ar ne. Bankas taip pat priima sprendimus dėl to. Taip pat yra gairės, o ne vien fondo vadovai priima sprendimą dėl investicijų. Kai dėl investicijų į, e, pavyzdžiui, masinio naikinimo ginklus, brandolinius ginklus. E, tokios e, investicijos nėra svarstomas, nes mes nenorime dalyvauti tokioje veikloje ar prisidėti prie jos investicijomis. Apskaitai e, svarbi, svarbus etikos klausimas Ir yra tam tikrų kriterijų, kuriais vadovaujasi finansų ministerija, priimdama sprendimus dėl to, į kurias kompanijas neinvestuojama. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti mano sąraše? EPP e vardu, panas Talajan. Ačiū, aš turiu tris klausimus. Pirmiausia, Norvegijos atstovai. Uh, Jūs sakėte, kad centrinis bankas, kuris administruoja valstybės e, turto fondą, turi finansų ministerijos mandatą. Tai jeigu jis turi finansų ministerijos mandatą, jis yra atskaitingas finansų ministerijai ir mums. E, tai yra šiek tiek neįprasta, koks yra tas ryšys tarp Centrinio banko ir finansų ministerijos. Uh, Centrinis bankas yra nepriklausomas ir atsakingas už pinigų politiką paprastai. Taip pat e, e, reikia iš tikrųjų e, žinoti investicijų bankų specifiką. Tai ne tas pats, kas centrinis bankas yra. Ar turi būti kažkoks skyrius, kuris turi specifinę kompetenciją? Kitas klausimas ponui Guido. Lengviau pasakyti Guido, negu ištarti jūsų pavardę. Aš iš Rumunijos. Mes e, turim daugybę patirties ir pastangų e, valdant valstybinės įmonės. Yra administruojančios e, bendrovės, kitokie metodai ir dabar štai turime naują idėją, vadinami valstybės turto fondai. Būtent, kad vyriausybė įkurtų tokį valstybės turto fondą, kuris e, viena vertus administruotų valstybės dalyvavimą įmonėse ir kita vertus taip pat investuotų. Mano klausimas Kodėl būtų naudinga e, pasinaudoti tokiamis investicijomis, mm, kurios e, nesusijusios, pavyzdžiui, su naftos kaina ir panašiai. Čia ketinama paimti dividendus iš e, valstybinių įmonių ir tada jūs investuoti. Kodėl tai yra geras sprendimas, galvojant apie korupciją, pavyzdžiui, ir. Er, kitas problemas, kurios aktualios tokiam šalims kaip Rumunija. Kodėl toks sprendimas yra geresnis negu, pavyzdžiui, palikti tas lėšas valstybės biudžete ir priimti sprendimus dėl viešųjų investicijų, pasitelkiant, pavyzdžiui, parlamentinių sprendimų procedūrą. Ir taip pat turiu klausimą poniai Griffith. Žinote, kad gali būti einamosios sąskaitos deficitas. Žinome, kaip veikia ekonomikos modeliai. Mano klausimas, kokiuose situacijose būtų galima pasinaudoti tarptautiniais rezervais, kurie yra nacionalinių bankų, centrinių bankų e, sąskaitose kad e, būtų galima e, pasitelkti tokius valstybės turto fondus. Ilgi klausimai, bet prašau atsakyti trumpai. Pabandysiu paaiškinti ryšį tarp mūsų finansų ministerijos ir centrinio banko. Dviejopas santykių pobūdis tarp šių institucijų. Kaip sakė, jūs sakėte, kad kalbant apie pinigų politiką, čia Centrinis bankas visiškai nepriklausomas šio požiūriu nuo finansų ministerijos. O kalbant apie kitą jo vaidmenį kaip fondų uh, e, valdytoje, Centrinis bankas atlieka fondo valdytojo vaidmenį ir dėl istorinių priežasčių. Uh, mes nusprendėme, kad centrinis bankas e, yra pats tinkamiausias tokių fondų valdytojas. Ir kalbant e, apie šį institucijų santykių aspektą, yra specialus centrinio banko skyrius. Tai yra Centrinio banko investicijų e, skyrius, kuris turi tik vieną klientą, tai yra Finansų ministerija. Taigi tokie, e, tokius įgaliojimus turi šis e, centrinis banko, centrinė banko skyrius. from the process point of view. Aš pabandysiu į jūsų klausimą atsakyti iš procesinės pusės. Koks yra skirtumas tarp valstybinio turto fondo ir kitokios institucijos, kuri tvarko uh, biudžetinius reikalus? Biudžetinis ciklas priklauso nuo politinio ciklo. Uh, Jeigu jūs norite būti nepriklausomas nuo politinio ciklo, nes galbūt yra kažkoks tai sustarimas tarp kartų, tai tuomet reikia naudoti išteklius žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą ir tuomet reikia gana nepriklausomos institucijos. Tai reiškia, kad turi būti sukurti skaidrus kriterijai, atskaitamumas. ir taip pat reikia tinkamo rezultatų vertinimo. Na ir panašiai kaip ir e, Norvegijoje. Ministerija atsakinga už biudžeto ciklą turėtų nustatyti pagrindinius principus. Bet tuomet neturėtumėte jokios įtakos priemant sprendimus kitaip negu kad vykstant politiniam ciklui. Laukiame ir dar atsakymo iš mūsų trečiosios viešnios, nes jų liko nebedaug laiko. Taip, aš pasistengsiu uh, kalbėti trumpai, reikia atskirti einamąją sąskaitą nuo kapitalo sąskaitos. Jeigu einamoje sąskaitoje yra didžiulis perteklius ir jeigu panašu, kad jis bus ilgalaikis, kaip kad Kinijoje, tai tuomet manau, kad yra prasminga dalį, e, investuoti dalį tokių, dalį tokių lėšų. Bet jeigu tas perviršius yra susidaręs dėl laikinų sąlygų, tai tuomet be abejo ir praktikoje, ir ir bei, praktikoje bei teorijoje gali būti tą sunku pastebėti, tai tuomet būtų visai prasminga dalį tokių lėšų laikyti rezervuose, taip pat rezervuose ir užsienio valiuta. Tai gali būti svarbu ir tokiais atvejais, jeigu kapitalo įplaukas galima būtų apgręžti. Kartais nelabai gerai, kai tos kapitalo įplaukos yra labai didelės. Taip pat daug kas priklauso ir nuo piliečių, ypač jeigu ekonominė padėtis e, pablogėja. Jeigu padėtis yra pažeidžiama, tai tuomet būtų prasminga daugiau lėšų patalpinti į rezervą. Bet jeigu turime ilgalaikį įnamosios sąskaitos perviršių, kaip kad, pavyzdžiui, Vokietijoje arba Kinijoje, tai tuomet uh, prasminga tokias lėšas perkelti valstybinius, valstybinius turto fondus ir panaudoti tas lėšas kiek įmanoma prasmingiau, investuojant užsienyje arba viduje, diversifikuojant ekonomiką ir mažinant priklausomumą. Labai ačiū. Paul Tan, SND frakcijos vardu. Um. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti mūsų svečiams. Turiu porą klausimų. Vieną valstybės sekretoriui. Norėčiau pristatyti prieš istorę. Europos parlamentas pasisako už atsakingas investicijas pagal jungtinių tautų principus, remiantis ESG kriterijais. E, tai ypač akcentuojama direktyva dėl pensijų fondų. Uh, E, pensijų fondai laisvanoriškai apsijėmė laikytis jungtinių tautų principų. Tai taip pat numatyta ES teisėje. Noriu paklausti, kaip Norvegijos e, e suver, valstybinio turto fondas gyvena ESG kriterijus jungtinių tautų kontekste. Kitas klausimas aktyviai svarstamas Europos parlamente yra mokesčių vengimas. Skaičiau, kad tą dieną, kai buvo paskelbti Panamos skandalo dokumentai, valstybės turto fondas prarado e, didelę dalį savo vertės, nes buvo investicijų e, įmonėse, kurios buvo e, demaskuotos Panamos skandale. Kaip Norvegija e, susiranda atsakingus investicijų atsakingus e, finansinius veikėjus ir kaip investuoja. Taip pat e, dėl EFSI klausimas kitam kalbėtojui. Kalbėtojai, jūs sakėte, kad Vokietija ir. kad Vokietija ir kitos valstybės galėtų sumažinti savo e, einamosios sąskaitos e, perteklių Vokietija ir Olandija galėtų tai padaryti, jeigu investuoti į pensijų fondus. Man labai, mane labai sudomino ta mintis ir aš norėčiau, kad plačiau tai pakomentuotumėte. Uh, thank you. Um, first... Ačiū. Noriu visų pirma pabrėžti, kad Norvegija pasis remia jungtinių tautų SG principus. Mes džiaugiamės tuo, kad keletas fondų, įvairių fondų žvelgia į, į šį fondą ehm, laikydami mūsų pavyzdžių atsakomybės kriterijų srityje. Dėl mokesčių vengimo džiaugiuosi, kad uždavėte šį klausimą. E, kalba, jeigu na, mes esame didelis ilgalaikis investuotojas ir mus domina ilgalaikė investicijų graža, mes engiamės elgti atsakingai ir, aplink, ir aplinkosaugos srityje ir uh, kreipiame dėmesį į socialinius aspektus ir stengiamės atsakingai elgtis, e, gerbdami mokesčių įstatymus. Mes manome, kad įmonės turėtų mokėti mokesčius, kurie galioja šalyse, kuriuose jos veikia. Yeah. Um, so, uh, Kągi, aš dabar rengiu knygą su profesoriumi Stiglicu, kur mes sakome, kad pirmiausia, ką reikėtų padaryti tokiais atvejais, tai sumažinti einamosios sąskaitos perviršį. Vokietijoje Mm, ir Niderlanduose, kas e, daro neigiamą poveikį ne vien kitoms ES valstybėms narėms, bet ir visam pasauliu. Pavyzdžiui, Vokietijoje tas perteklius yra didesnis nei Kinijoje ir tai mm, turi deflecijos poveikį Europoje. Jeigu e, Vokietijoje būtų daugiau investicijų, tai galėtų būti mm, sprendimas. E, Vokietija ekonomiškai labai E, sėkminga, bet investicijos e, yra tikrai pakankamai žemos. E, taigi jos galėtų būti didesnės infrastruktūra, infrastruktūra ir panašiai. Taip pat galėtų padidėti atlyginimai. Jeigu Vokietijoje padidėtų atlyginimai, tai vokiečiai galėtų vykti atostogų į Italiją ir Graikiją. Aišku, jie labai gerai ten praleistų laiką, bet tai būtų naudinga Italijai ir Graikijai. Tai būtų visiems palankus sprendimas. Tai toks galbūt būtų, tokia, turėtų būti pirmieji žingsniai. Bet e, vis tiek, net ir tokiu atveju, dar liktų nemažas perviršis. Ir, e, reikėtų galbūt galvoti ir apie komercinės investicijas. E, iš tikrųjų, Vokietija padarė nemažus įnašus į struktūrinius fondus, bet e, galima būtų galvoti apie komercinės investicijas kitose valstybėse narėse. Ačiū, mūsų laikas jau baigėsi. Vienas kalbėtojas dar mano sąraše, tai yra iš sėkmingiausios Europos šalies, Jakob grįžo ką tik iš atostogų Graikijoje. Turiu du klausimus po šios labai įdomios diskusijos. Pirmasis susijęs su tuo, e, kokį vaidmenį turi valstybės tunto fondai ar kokį gali turėti, keičiant e, valstybės skolinimąsi į valstybės investicijas. Būtent kaip diversifikuoti valstybės investicijas ir žinome, kad Norvegija turi didžiulės investicijas, bet valstybės skola yra apie 30 procentų ir galima sakyti, kad na, būtų galima išmokėti didesnės skolos dalį ir turėti šiek tiek mažesnį valstybės turto fondą, bet jūs pasirinkote priešingai e, sprendimą. Tai mano klausimas būtų, Ar mm, nebūtų verta pagalvoti ES valstybėms narėms, kur investicijos labai mažos, ar jūs galėtų padaryti kažką panašaus? Panašu, kad yra tikrai dabar didžiulis susidomėjimas e, saugiu turtu, pavyzdžiui, saugios obligacijos E, tai galbūt būtų verta e, kai kuriams valstybėms narėms pasinaudoti norvegiškojų modelių. Toks vienas klausimas. O kitas klausimas, ar būtų gerai suteikti galimybę piliečiams, kuriems sunku privačiame sektoriuje rasti investicijų galimybių. Ar būtų gerai jiems leisti investuoti kartu su valstybės turto uh, fondais, kuriais jie pasitikė. Abu klausimai, aišku, Norvegijos atstovams, bet taip pat e, kitiems, kas norėtų pasisakyti. Uh, for, for um... Ačiū už klausimą. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad uh, Daugelį šalių apsimoka turėti tam tikro dydžio įsiskolinimą. Dėl vairių finansinių techninių priežasčių. Pavyzdžiui, norint išlaikyti valstybinio obligacijų rinką. Jeigu nėra obligacijų, tai tuomet sunku išlaikyti ir valstybinio obligacijų nuo savo valiutą rinką. Kalbant apie kitas šalis arba apskritai kitus investuotojus, ar jie galėtų investuoti valstybinius turto fondus. Kalbant apie e, e, Norvegijos valstybinį pensijų fondą, mes apie tokią alternatyvą negalvojame bet kiti valstybiniai turto fondai gali apsispręsti ir kitaip. Labai ačiū, ar dar kas nors norėtų atsakyti klausimą. Taip, tikrai buvo be galo įdomi antroji pastaba dėl piliečių raginimo irgi investuoti kartu su valstybiniais turto fondais. piliečiai negali e, pirkti Europos investicijų banko akcijų ar KFW, bet tai tikrai įdomi idėja. Galbūt tam reikėtų sudaryti palankesnę sąlygą, sukurti specifinius mechanizmus, kaip kad praeitie jau buvo atsitikę Japonijoje. Taigi, man idėja tikrai patiko. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti visiems trims mūsų svečiams, kurie su mumis bendravo pusantros valandos. Nebus baigiamųjų pastabų, nes jau pritruko laiko. Tikrai buvo be galo malonu, kad pas mus atvykote. Ir tiems kolegoms, kurie atvyko tik dabar, pasakysiu, kad diskusija buvo tikrai be galo įdomi. Na, dabar gražinu mikrofoną e, mūsų pirmininkui Roberto. Markus, labai ačiū. Na, visų pirma, turiu keletą pranešimų, kuriuos norėčiau pateikti. Pirmas pranešimas - labai liūdnas. Vakar po pietų sužinojau, kad Karo Peren labai nelaiku mus paliko. Tai yra Alde frakcijos patarėja. Komiteto vardu noriu išreikšti uh, E, mirusiosios draugams, šeimai, artimiesiems, e, visai Alde frakcijai, Alde frakcijai, Kora. Taip, ačiū. Na, niekada nėra smagu apie tai kalbėti, bet noriu pacituoti tai, ką pasakė mūsų frakcijos vadovas Gifer Hofstadt. Uh, Jis sakė, kad ji visuomet išliks mūsų atmintyje kaip atsidavusi puikiai darbuotoja, labai apsišvietusi, e, dirbanti kruopščiai su visomis detalėmis. Tikrai e, galiu pasakyti, kad ji buvo tikrai labai gerbiama kolegų ir ji buvo tikrai puikia kolegė Mes visi norėtumėm išreikšti kuo nuoširdžiausią užuojautą jos šeimai ir draugams ir be abejo visiems tiems kolegoms, kurie kartu su jie dirba. Ačiū. Norėčiau, kad pagerbtume tylos minutėjas atminimą. Now, summary or recommendations and koordinatorių posėdėje priimtų rekomendacijų ir sprendimų e, balandžio 11 apibendrinimas. Nuspręsta renkti pranešimus dėl ES ir trečiųjų šalių santykių, finansinių paslaugų reglamentavime ir priežiūroje, taip pat e, tvariose finansuose nominacijos e, kovos su pinigų plovimu pranešimas žemosiomis priemonėmis žaliųjų grup, frakcija. E, turto išaldymo ir konfiskavimo e, e, orderį EPP frakcija rengė pranešimą. Sutarėme e, atsijėti į FRS 9 nuo CRR pasiūlymo ir nagrinėti vieną iš pasiūlymų paspartintą procedūrą. Koordinatoriai nusprendė tuo tarpu nepradėti pas, nagrinėjimos paspartintą tvarką apsaugotų paskolos instrumentų pasiūlymo, mes šį e, sprendimą dar vėliau peržiūrėsime. ESA peržiūros nuspręsta keistis nuomonėmis su Jacques de la Rosière e, priežiūros priemonės e, koordinatorių dauguma pasisakė už tai, kad pradėtume procedūrą e, dėl pasipriešinimo ketvirtajam pakeičiamajam reglamentui kovo 24-osios Aš būsiu pranešėjęs tuo klausimu. Viešieji klausimai buvo nuspręsta e, bankininkystės teisės aktų klausimą pratesti pusvalandžių, bet tas klausimas jau įvyko. Ketvirtas buvo prakės punktas vykstančios tarp institucinės dėrybos. Įvyko pirmasis trišalis dialogas dėl pavertimo vertybiniais popieriais balandžio mėnesį CR R e, dosiją nusprendėme pakeisti techninius standartus CRR 270 straipsnėje pagal komisijos pasiūlymą ir pasirinkti 460 straipsnį, bandant pakeisti Kitaip sakant, paprašyti, kad komisija pateiktų teisėkros pasiūlymo, o ne deleguotosios teisės akto pasiūlymą. Taip pat e, ekspertų grupės išvadas įvertinsime ir praėjus trims metams po to teisės akto įsigaliojimo paprašyti, kad komisija pateiktų e, susijusių teisės aktą dėl STS reglamento. Buvo atliktas techninis darbas, aprašėme komisijos pateikti pasiūlymus dėl ESG kriterijų įtraukimo į SDS atskleidimo reikalavimus ir padarti juos praktiškesniais. Tuo pat metu numatyti, kad tai būtų reglamento peržiūros sudėdamoji dalis. Taip pat susitarta dėl techninio ligmens darbo pagal 28 straipsnį. Aptarė su komisija makro e, priežiūros sistemą neužbėgant už akių tolimesnėms diskusijoms dėl rizikos valdymo, taip pat e, kai kurių makro rizikos ribojimo sistemos aspektų aptarimo ir makro rizikos ribojimo priemonių. Aptarė komisijos patektą pasiūlymą dėl priežiūros, nesuteikti galiojimai dėl bendros esma priežiūros tuo pat metu nuspręsta steigti bendrą ESA pavertimo vertybiniais popieriais komitetą. Galiausiai e, nagrinėsime 17 straipsnį dėl sankcijų, tačiau negalėjome dėl to susitarti ir drauge svarstėme komisijos siūlymą dėl skaidrumo reikalavimų. Nuspręsta, kad tai primtini reikalavimai e, pavertimo vertybiniais popieriais E, depozitoriumams su sąlyga, kad atsiras labai aiški privačių sandorio apibrieštis. Atsiprašau, sako pirmininkas, ataskaita buvo ilga, bet darbo tvarkos taisyklėse aiškiai numatyta, kad tai reikia e, pristatyti, užtikrinant skaidrumą ir taip pat pamatėte, kiek daug pažangos pasiektas svarstant šį svarbų klausimą. Ačiū. Dabar galime perti prie balsavimo. Like to, uh, Prašau kolegų paruošti savo balsavimo korteles, kad galėtume patikrinti. Patikrinkime. Viskas veikia, o dabar balsuosime. Balsuosime dėl Kora von Neuvenhuizen e, pranešimo. Kompromisas A. Kompromisas B už prieš susilaikė patvirtinta, C kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta, D kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. E kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. F kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. G kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šimtas penkiasdešimt aštuntas už prieš susilaikė Patvirtinta. E, 168 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. H kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Į e, kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 182 pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta, 186 už prieš susilaiko atmesta, 190 už, prieš susilaiko patvirtinta, J kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta, K kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. 202 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtinta, L kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta, M kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 196 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtinta. N kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. O kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 224 už prieš susilaiko patvirtinta. Atmesta. P kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 251 e, už prieš susilaiko patvirtinta. Q kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 159 už prieš. Pasitikriname, balsuome elektroniškai. Baigiam balsuoti. Atmesta. R kompromisas už, prieš susilaiko. Patvirtinta 261. Tik antra dalis už, prieš susilaiko. Atmesta atrodo, bet pasitikrinkime. Baigiam balsuoti. Atmesta. 265 e, už prieš susilaiko patvirtinta, S kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta, T kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta, U kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta, V kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta, Antra dalis 292 e, pakeitimo už prieš susilaiko atmesta. E, dvigubas V kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. X kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 296 už prieš susilaiko atmesta. Į ilgoji kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 303 už prieš susilaiko atmesta. Z kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 313 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtinta. 316 už prieš. Pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Imko 5 už, prieš susilaiko patvirtinta, Imko 13 už, prieš susilaiko patvirtinta, Imko 15 už, prieš susilaiko patvirtinta, Imko 24 už, prieš susilaiko patvirtinta, pirmas kompromisas. Pirmas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta, antras kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. 15 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 53 už prieš susilaiko atmesta. Trečias kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 93 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtinta. O dabar balsuojame dėl viso tekstos pakeitimais. Balsuojame vardiniu balsavimu, pradedame. Baigėme balsuoti. 45 už 6 prieš vieną susilaikę. Sveikiname pranešėją. Um, I need the last page to the next, next meeting. I think we are close, no? Next, just I don't... Here. Okay. So, next meeting uh, will be Wednesday. Kitas mūsų susitikimas vyks trečiadienį, gegužės 3 dieną, nuo 9 iki 12.30 ir paskui nuo 15 iki 18.30. O šis posėdis baigtas.